siekti daugiau vienybės, daugiau sanglaudos. Jokių būdų neturime imti skaldimo. Uh, Dėkoju. Vakarykščio ir e, šios dienos posėdžių protokolai bus pateikti parlamentui patvirtinti kitos plenarnės sesijos pradžioje, jeigu niekas ne prieštarauja, aš perduosiu šiandien patvirtintas rezoliucijas asmenims ir struktūroms, kurie yra nurodyti rezoliucijose. Europos parlamento sesija sustabdoma, o posėdis baigiamas. Ačiū.